ginti savo piliečius, nes kitaip Europa nebetenka prasmės. Ačiū. E, Ačiū ponė Bovė, baigiu diskusiją, balsuosime netrukus, 12 valandą. Toliau. Pono Patričelo pranešimas dėl ES kosmoso strategijos. Pranešėjui suteikiame žodis keturioms minutėms. Grazie, prezidente. Ačiū, pirmininkė. Šiuo metu labai daug kalbama apie kosmosą. Kalbama apie satelitų e, paleidimą. Ir iš tikrųjų Galilėjo yra pirmas žingsnis siekiant užtikrinti ES nepriklausomumą satelitinės navigacijos srityje. Tai yra išties labai ambicingas tikslas. Ir e, mes vadovavomės ES steigimo sutartie 189 straipsnio, kur labai aiškiai parašyta, kad ES tenka atsakomybę koordinuojant ir konsoliduojant nacionalinės kosmoso strategijos politikas. Tai pagerins mokslinį e, e, progresą, o taip pat ir pramonės konkurencingumą. ES steigimo sutartyje yra numatomas toks tikslas kaip kosmoso paslaugų teikimas, nes tai gali padėti tiek piliečiams, tiek ir pramoniai. Tai užtikrintų, kad ES dirbtų globalių lygmenių ir būtų nepriklausoma. Pagal ES e, sutartį turime tvirtą pagrindą savo ambicingiams tikslams siekti. Europos institucijos turi gauti atitinkamus išteklius bei reikalingus instrumentus. Per pastarosius mėnesius man teko garbė e, darbuotis pramonės komitete, rengiant e, pranešimo projektą dėl ES kosmoso strategijos ir jos naudos piliečiams. Aš džiaugiuosi tuo, kad šio pranešimo galutinė versija atspindi tuos ambicingus tikslus, kurių mes siekiame. Leiskite man pasakyti, kad e, Europinių lygmenių dvi e, labai svarbios strateginės programos yra vertinamos nevienodai, turiuomenį Galilėją ir GMS. Iš tikrųjų, komisija skiria daug dėmesio Galilėjo programai 3,5 milijardo eurų yra skirta šiai programai. Tačiau GAMES programa turėtų būti vertinama vienodai, jai taip pat turėtų būti skiriama tiek lėšų. Reikėtų užtikrinti sinergiją tarp šių abiejų programų, nes tai padės mums pasiekti mūsų kontinento e, ekonominę e, nepriklausomybę o taip pat ir e, nepriklausomybė mokslinė prasme. Apie tai buvo kalbėta įtre komitete ir aš iš tikrųjų išreiškiau savo apgailestavimą dėl komisijos sprendimo e, sus, susijęs su tuo, kad į ilgametę finansinę perspektyvą 2013-2020 metams nebuvo įtrauktas GAMES programos finansavimas. Ir iš tikrųjų tai gali pakengti likščioliniams investicijoms pagal šią programą. Taip pat reikia pasvarstyti ir Galilėjo programos valdymo aspektus, o taip pat ir GMS valdymo aspektus. Reikėtų racionalizuoti šių programų valdymo struktūrą. Pranešime taip pat mes norime pabrėžti būtinybę Europ, kad Europos kosmoso strategija būtų nepriklausoma. ES turi priekybinių susitarimų su trečiosiomis šalimis ir tie susitarimai turėtų būti pagristi abipusiškumo principu. Turėtumėm vengti tokių situacijų, kai mes esame priklausomi nuo tiekėjų e, iš trečiųjų šalių, iš kurių mes perkame e, tokius produktus kaip palidovų e, paleidimo į orbitą aparatus. Mes iš tikrųjų tikimės, kad e, Europos komisija ras atsakymus šitos klausimus, kurie rūpia Europos piliečiams. Europos kosmoso strategija turėtų apimti ir pramonę, jeigu mes orientuojamės į ateitį. Šiuo metu mes susidurėme su ekonominė finansinė krize ir dėl to uh, yra svarbiau negu kad bet kada anksčiau įtraukti ir pramonės sektorių. Tai yra būtina norint užtikrinti mūsų žemynų e, konkurencingumą globaliame pasaulyje. Tik tuomet, jeigu mes suteiksime ES pramoniai teigiamų, apčiuopiamų perspektyvų, tuomet mes galime tikėtis, kad pramonės sektorius investuos į technologijas ir žmogiškosius išteklius. ES pramonės sektorius turėtų prisimti lyderio vaidmenį. Tik tuomet ES gali išlikti svarbi žaidėjo šią srityje. Aš kaip pranešėjas tikiu Europos kosmoso strategiją ir tikiuosi, kad Europos Parlamento pritarimas šiai strategijai padės geriau gyventinti ES sutarties 189 straipsnį ir kad mums pas, pavyks pasiekti pažango šioje srityje. Ačiū. No teníamos, eh, orado... Labai ačiū. E, pono Patričielo, neturime e, į kalbėtojų sąrašą įsirašysiu pageidaujančių kalbėti narių, todėl e, vyks tiesiog spontaniškų pasisakymų sesija. Ponas Zasada. Pirminkė, gerbiami kolegos. Žinome, kad kosmoso veikla yra itin svarbi mūsų visuomenės vystimuisi. Mano nuomonė, kosmoso technologijų naudos gavėjai taip pat bus ir aviacijos technologijos. Čia kalbama apie labai svarbius dalykus ir oro eismas taip pat tampa labai svarbės rytimi šiame kontekste. Manau, kad naujosios technologijos leis užtikrinti didesnę saugą ir saugumą keliaujant oro transporto priemonėmis. Ir e, objektų sėkimas realiųjų laikų taip pat bus įmanomas. Čia tik vieną kartą kalbama apie transportą, todėl norėčiau paraginti narius daugiau domėtis šią temą. Pone Tikau. Ačiū. Turime investuoti, daryti investicijas į kosmoso infrastruktūrą. Pritariu e, tam, kad e, reikėtų bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis kosmoso srityje, ypač su tokiamis šalimis kaip Rusija, Kinija, e, Brazilija, Argentina, Čilė ir kitomis valstybėmis. Taip pat norėčiau pabrėžti, kaip svarbu būtų remti mokslinius tyrimus kosmoso e, srityje. Reikėtų užtikrinti, kad techninė pažanga e, šioje srityje būtų daroma nuolat, kad būtų kūriamos darbo vietos ES teritorijoje. Norėtume, kad komisija remtų mažas ir vidutinės įmonės, kad joms būtų suteikiama daugiau galimybių pasinaudoti įvairiomis inovacijomis, GMS sistema ir e, kitomis technologijomis. EGNOS e, sistema, sistema taip pat turėtų apriepti visą ES teritoriją. Ir e, būtų labai svarbu išplėsti šios sistemos apriepti, kad ji aprieptų taip pat ir kitas Europos dalis. Ačiū. Norėčiau prašyti jūsų visų kalbėti lėčiau, nes vertėjams žodžiu yra sunku versti. Ponas Tita Paška. Europos Sąjungos kosmoso strategijos širdis yra GMS ir Galilėjo programų ateitis. Svarbu, kad ateityje šios programos teiktų savo paslaugas ES visuomeniai. 2013 metais turėtų prasidėti e, tyrimai, norint e, išanalizuoti e, šių sistemų tarnavimo laiką, saveikumą su GPS ir kitomis sistemomis, kurios šiuo metu jau yra naudojamos. Tokiu būdu galėsime užtikrinti tarptautinį bendradarbiavimą palidovinės navigacijos sistemų dėgymo srityje. Galilėjo sistema programa yra labai naudinga palyginti su kitomis programomis ir turėtume užtikrinti, kad šie projektai būtų ir socialinių požiūrių naudingi. Tačiau išlieka neatsakytas vienas klausimas kaip e, reikėtų naudoti ir finansuoti e, e, GMS programą ateityje nuo 2014 metų. Ačiū ponė Paška, ponas Brums. Ačiū. Politinės valstybės, kurios nori parodyti, kad jau subrendo, planuoja savo monumentalius ir simbolinius pasiekimus. Ispanija 1900. E, 1492 metais e, pasiekė e, tam tikro nacionalinio klėstėjimo, o paskui Kolumbas išplaukė plaukti aplink pasaulį. Bet e, jis atrado tą žemyną, kurį Donaldas Ramsfeldas paskui pradėjo valdyti. Dabar matome, kad pasaulį siekia naujų produktų, naujo turto, naujų inovacijų. Tai atneša ir žalos. O tikroji motivacija yra užtikrinti politinę valdžią, kuri gali sušlubuoti. Komisijos žodžiais komisija sustiprina ES poziciją kaip tarptautinės arenos veikėjos poziciją ir tai prisideda prie ES ekonominės ir politinės nepriklausomybės. Kadangi be e, nepriklausomybės mes tapsime vergais. Petro Luhan. Domnule președinte, în uh, cadrul comisiei sub... Ačiū, ponė pirmininkė. Sėdė pakomitetyje mes labai daug kalbėjome apie kosmoso strategiją. Ypač e, iš saugumo ir e, gynybos perspektyvos. ES turėtų būti kosmoso strategijos lyderė, kad suvaidintų gyvybiškai svarbu vaidmenį tarptautinėje arenoje. Mano nuomonė, labai svarbu sustiprinti pramonininkų bendradarbiavimą kosmoso politikoje su trečiosiomis šalimis. Mums reikia JAV, Japonijos, Kinijos, Indijos ir kitų šalių, kurios e, e, šioje srityje yra pasiekusios daug e, reikšmės. Taip pat reikia daugiau privataus sektoriaus kapitalo, kad būtų investuojama į ES GNS programą. Kol kas to dar nepasiekėme bet e, galiausiai reikia toliau investuoti į Galilėjo sistemą. Būtų padaryta klaida, jeigu prarastume pagreitį, kurį esame įgyję. Ačiū. Dor. Ačiū. Ir paskutinis kalbėtojas Vitorio Prodi. Grazie. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Ačiū komisarui Tajaniai. Mes kalbame apie tikrasis ES infrastruktūras, kurios yra būtinos tam, kad galima būtų realizuoti ES politiką. GMS yra, yra būtina aplinkos saugumui. Ypač dabar kovojant su klimato kaita, visuotiniu atšilimu. Tai yra svarbu nustatant meteorologinius reiškinius. Dėl to ši programa GMS turėtų būti įtraukta į daugiametę finansinę perspektyvą. Taip pat reikėtų įtraukti ir tokius projektus, kurie turi antikonjunktūrinę funkciją. Be bejonės, tai yra investicija į mūsų ateitį ir ji atsipirks visiškai netrukus. Komisarė, eikime būtent tokiu keliu į priekį. Ačiū, Viktorija. Toliau komisijos vardu diskusijas baigs e, komisaras Tajani. Ačiū. Kosmoso politika yra mano kaip komisaro prioritetas, ypač kai kalbame apie tas paslaugas, kurias galime e, gauti iš šios politikos ir ypač kai kalbame apie tas paslaugas, kurias teikiame ES piliečiams, o taip pat ir pramoniai įmonėms yra e, tūkstančiai e, įmonių kurių šiame sektorėje, kurios tiesiog gali vykdyti trečią pramonės revoliuciją ir padėti aukti e, Europos Sąjungai. Gali padėti plėtotis vidaus rinkai, taigi prisideda prie realios ekonomikos. Norėčiau padėkoti kolegai Patričėlio už visą nuveiktą darbą, ačiū ir jo kolegoms, ačiū visam Europos parlamentui, taip pat ir kolegai Prodi už e, stiprią paramą Europos komisijos politikai. Iš tikrųjų, mes visi norėtumėm tokios Europos kosmoso politikos, kuri būtų konkurencinga. Per pastaruosius mėnesius pasiekėme nemažai svarbių rezultatų. E, EGNOS e, pradėjo savo veiklą, Spalio mėnesį paleidome du pirmosius satelitus, Galilėjo satelitus. Na ir tų satelitų paleidimo dieną aš pradėjau procedūrą, kuri yra skirta tam, kad įsigytumėm aštuonis naujus satelitus ir vasario pirmą dieną paskelbsiu um, rezultatus šios procedūros aštuoniems naujiems palidovams įsigyti. Tokių palidovų įsigijimas padės e, sutaupyti nemažai milijonų, lyginant e, dabartinė situacija su ta samata, kuri buvo patikta 2011 pradžioje. Taip, Galilėjo programa įsibėgė, viskas vyksta, viskas juda į priekį, iki 2014 metų pabaigos turėtumėm pradėti gauti paslaugas iš Galilėjo ir, tokių, ir palidovų dėka iš tikrųjų mums pavyks pasiekti nemažai iki pat 2020 metų pabaigos. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamentarai, tam, kad e, būtų galima įgyvendinti Galilėjo programą, reikia ir finansinės perspektyvos. Ir finansinėje perspektyvoje mes esame numatę maždaug 7 milijardus eurų Galilėjo programos įgyvendinimui. Tai reiškia, kad maždaug 1 milijardas e, bus skirtas palidovų paleidimui, na, o likusi suma bus skirta uh, išlaikymui ir paslaugų teikimui. Taigi iš viso Galilėjo programai reikės skirti maždaug 90 milijardų eurų. Uh, Komisija yra pateikusi komunikatą dėl naujo pasiūlymo. Iš tikrųjų reikia siekti pažangos ir GMS srityje, bet mes e, pasiūlėme numatyti finansavimą GMS už finansinės perspektyvos ribų. Valstybės narės šį klausimą kėlė paskutinėje kosmoso taryboje. Kodėl mes pateikėme tokį pasiūlymą? Nežinome, kokia yra e, biudžeto situacija Europos parlamente. Būtent šis Europos parlamentas norėjo, kad valstybės narės pasirinktų ambicingesnius tikslus dėl ES biudžeto, bet galbūt valstybių narių atsakymas nebuvo toks, kokio mes tikėjomės ir kokio laukiame. Na ir dabar tai reiškia, kad negalime įtraukti ES biudžetą visų veiksmų, kuriuos mes norime realizuoti 2013-2020 metais. Taigi, būtent dėl to GMS programą. Dar norėčiau pasakyti, kad GMS mums padės plėtoti tarptautinius ryšius. Mes e, bendravome su Latinų Amerika kosmoso e, srityje. Taip pat mes glaudžiai bendradarbiavame ir su Afrikos sąjunga dėl GMS taip pat ir žemės stebėsenos srityje. Taigi situacija yra štai tokia ir kyla problemų dėl biudžeto. Būtent dėl to komisija pasirinko tokį sprendimą. Kalbant apie finansinę perspektyvą tai mes nusprendėme 80 milijardų eurų skirti moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Nusprendėme e, investuoti tikrai nemažai. Taip pat ir kosmoso erdvės tyrinėjimams. Taigi mes norime suteikti pridėtinės vertės visą ES e, kosmoso politikai. Mums tikrai reikia jūsų paramos šiai strategijai. Man atrodo, kad e, visi kolegos, kurie pasisakė po kolegos Patričelio, kalbėjo apie tą patį. Iš tikrųjų būtina, kad Europos parlamentas ir komisija kurtų uh, veiksmingą kosmoso politiką per ateinančius metus. Ir manau, kad tai mums padės įgyvendinti visų mūsų tikslus. Ačiū. La votación tendrá lugar dentro de unos momentos eh, a partir de las 12. Ir... Labai ačiū. Dabar galime įti prie kito darbo atvarkės klausimą. Toliau pranešimas apie maisto švaistimo vengimą.